Uh, Kolegos, ponios ir ponai, norėčiau pradėti posėdį. Noriu atsiprašyti vokiečių kalbos vertėjų, aš kalbėsiu ne vokiečių kalba, o anglų kalba, pagerbdamas mūsų svečią. Man didelė garbė ir malonumas pristatyti Jums poną Filą. Angelidį, kuris sėdi mano kairėje. Jis buvo JAV finansų krizės tyrimo komisijos e, pirmininkas. E, ši komisija buvo įsteigta 9 metų gegužę ir e, savo išvadas jie pristatė vasario 13 dieną. Mūsų komitetas buvo įsteigtas panašiu laiku, o dabar mes vėl susitinkame su pono Angeliliu, su juo buvome susitikę ir pernai, kai, jis, kai mes lankėmės Vašingtone, susitikome ir su vyriausybės atstovais, pasikeitėme nuomonėmis. Dabar Filas savo darbą baigė, jis pristatė išvadas, rezultatus, o mes rengiame mūsų pranešimo projektą. Buvo pateikti pakeitimai, rytoj vyks keitimasis nuomonėmis dėl pranešimo. Nesigilindamas į detalės, tiesiog norėčiau pasakyti, kad Filas Angelidis yra labai gerai žinomas finansų sektoriaus lyderis JAV. Ypatingai e, dirba daug nuveikė e, finansų, finansų priežiūros e, reformos rytyje, daug metų dirbo Kalifornijoje. Jis buvo Kalifornijos valstybės išdo išdininkas. Kalifornija yra didelė valstija, taigi jo pozicija reiškia didelę atsakomybę nuo 99 iki 2007 metų jis dirbo Kalifornijoje. Mm, dabar daugiau nei pusantrų metų jis pirmininkavo specialiai komisijai, o pasitraukęs iš viešojo sektoriaus jis e, įkūrė savo e, verslą. Dabar sutiksiu žodį ponui Filui. Thank you very much. Uh, thank you. Dėkoju, dėkoju, kad uh, suteikėte man garbę atvykti pas Jūs. Uh, dėkoju pirmininkui, kad galiu aptarti su Jumis uh, mūsų finansės, finansų krizės tyrimo komiteto galutinę ataskaitos galutinės išvadas, išvados dėl to, kas sukėlė finansų krizę. Aš turėjau galimybę susitikti su jūsų komiteto atstovais, kai e, jie buvo atvykę į Vašingtoną, taigi mūsų susitikimas yra tarsi dialogo tasa tarp JAV ir Europos parlamento, e, kurio metu kalbame apie tai, kaip geriau apsaugoti finansų sistemą ir ekonomiką. Aš pirmiausia jums perskaitysiu savo pranešimą, o paskui e, atsakysiu į klausimus, jeigu mums pirmininkė taip galvojate, reikėtų dirbti. Taigi, mūsų komisijos darbas buvo nustatyti, kas atsitiko ir kaip, tam, kad galėtume įsiaiškinti, kodėl viskas įvyko. Prezidentas ir kongresas e, mūsų pareigojo įsiaiškinti finansų ir ekonominės krizės e, priežastis JAV. Taip pat reikia pasižiūrėti, kodėl e, žlugo kai kurios finansų įstaigos arba būtų žlugusios, jeigu nebūtų federalinė valdžia joms suteikusi milžiniškos finansinės paramos Mes taip pat turėjome e, JAV generaliniam prokurorui e, pateikti informaciją apie bet kokius galimus įstatymų pažeidimus, kuriuos e, nustatysime per savo tyrimą. Mes Prezidentui, e, kongresui ir žmonėms šių metų sausio 27 pateikėme savo tyrimo išvadas ir savo darbą rėmėme labai rimtais tyrimais, kuriuos vykdėme per daugiau kaip metus. Mes e, išnagrinėjome milijonus dokumentų puslapių, kalbėjome su daugiau kaip 700 e, žmonių, taip pat surengėme 19 e, dienų trukusius viešus svarstymus. Mūsų pranešim, prie mūsų pranešimo yra pateikta tūkstančiai dokumentų, e, liudytojų pasakojimų, garso įrašų. Ir jūs galite rasti daugiau medžiagos apie mūsų tyrimą tinklalapyje. Aš jums e, nuo šiandien pristatysiu naują svetainės adresą. E, tuoj pat jums pasakysiu, koks tas adresas. Tai yra fcic.lo.stanford.edu fcic.lo.stanford.edu Mūsų komisija baigė darbą šiuo metu vasario 13 dieną. E, kai kurie e, finansų sektoriai Wall Street'e ir taip pat tarp politikų sako, kad galbūt nereikia, nori pamiršti tam tikrus įvykius susijusius su finansų krize. Tačiau jeigu mes nepasimokysime iš istorijos, iš to, kas įvyko, gali atsitikti, kad mes neišbrisime iš tos krizės. Taigi mūsų pranešime yra pateikiami e, faktai, nurodoma, kas už ką atsakingas, išsklaidami tam tikri mitai ir taip pat e, mes padedame suprasti, kaip būtų galima buvo išvengti šios krizės. Mūsų e, yra pastangos skirtos ne tam, kad mes perrašytume istoriją, labiau, kad ją užfiksuotume ir kad neleistume jos iškraipyti. E, e, ką tik įvykusi finansų krizė turėjo labai rimtų pasiekmių JAV ir kitoms valstybėms pasaulyje. Ir gali jūs tos pasiekmes būti juntamos dar daug metų ateityje. E, E, verslui finansų krizė sukėlė daugybę problemų mūsų šalyje, taip pat ir daugeliu Europos šalių ir e, JAV dar ir dabar kenčia nuo tarsi pakartotinių šokų iš e, šios, po, po šios finansų krizės mes žinome, kad daugiau kaip 11 trilijonų namūkių ir pensijų santaupų dingo. 4 milijonai žmonių nebeteko namų dėl to, kad jie buvo konfiskuoti e, dėl krizės. Ir e, žinome, kad e, tas skaičius gali išaukti nuo 8 iki 13 milijonų. Ir mes turime galvoti, kaip atgauti ekonominę stiprybę. Daug diskusijų per pastarus metus vyko apie vyriausybės sprendimą suteikti milžinišką finansų pagalbą, kad būtų apsaugotos finansų įstaigos, kurios buvo laikomas pernelyg didelėmis, kad uh, jos žlugtų. Tačiau reikia kelti esmenį klausimą. Kaip atsitiko, kad 2008 metais mums reikėjo rinktis tokias rimtas alternatyvas arba e, leisti visiškai išlūkti mūsų finansų sistemai arba investuoti trilijonus dolerių į sistemą ir privačias bendrovės tuo metu, kai milijonai žmonių neteko darbo vietų, namų ir santaupų. Savo tyrimo pabaigoje padarėme šešias svarbiausias išvadas ir aš jas jums dabar trumpai pristatysiu. Pirmiausia, priemė prie išvados, kad buvo galima išvengti šios finansų krizės, nežiūrint e, daugelio finansų srities ekspertų, politikų e, nuomonių, kad, galima, kad nebuvo galima numatyti krizės, vis tik tai buvo tam tikri ženklai, kurių negalėjome nepastebėti. Tačiau niekas juos nekreipė dėmesio. Mes labai aiškiai apie tai kalbame savo pranešime. Iš tikrųjų, tai ne gamtos kažkokia katastrofa, kurios įvyko, ar nebuvo taip, kad nesuveikė kompiuteriniai modeliai. Tačiau atsitiko taip, kad finansų e, ir viešųjų lėšų, viešųjų finansų sistemų vadovai neatkreipė pakankamai dėmesio į tam tikrus perspėjimo signalus. Ir iš tikrųjų pražiūrėta labai daug kas matėme, kad e, vis daugiau teikiama nekokybiškų paskolų, jos yra verčiamos, e, būsto paskolų jos e, verčiamos vertybiniais popieriais ir tai įgavo nebekontroliuojamai pobūdį. Jau buvo pasakyta anksčiau, 2004 metais federalinio tyrimo biuro, kad pasitaiko vis daugiau pažeidinėjimo būsto paskolų e, teikimo srityje. Buvo ir kitų pavojaus signalų. E, rizikinga veikla išaugo nepaprastai smarkiai. E, kai kurios finansų įstaigos pernelyg daug pasikliovė trumpalaikių skolinimų ir visa tai buvo leidžiama daryti. Taigi vadovai nesėmė tam tikrų veiksmų, nekreipė dėmesio į persimus ir dėl to ilgainiui kilo finansų krizė. Mes matome, kiek daug e, nesėkmių buvo užfiksuota, e, kiek buvo suteikta toksiškų paskolų buvo e, perkami, e, parduodami vertybinių e, hipotekos paskolų vertybiniai popieriai, bet niekas jų iki galo neišanalizuodavo. Ir po 2006 metų rudens, kai pradėjo labai kristi namų kainos, vis tiek buvo išduota tokių paskolų, kurių vertė buvo 1,6 trilijonai JAV dolerių. Nuo 2000, e, 2000 iki 2007 metų Mūdis e, nustatė, kad 45 tūkstančiai būsto paskolų vertybinių popierių buvo pačios aukščiausios kategorijos. Ir 2006 metais Mūdis pasakė, kad maždaug e, kiekvieną dieną pasakydavo, kad maždaug 30 rūšių būsto vertybinių paskolų vertyb, būsto paskolų vertybinių popierių yra aukščiausios kokybės ir tai e, atnešė baisius pragaištingus rezultatus. E, mes taip pat nustatėme, kad priežiūra neveikė deramai ir kad tai turėjo labai neigiamo poveikio mūsų finansų rinkų stabilumui matome, kad sargybiniai paprasčiausiai nebūdėjo savo postuose. E, taip atsitiko todėl, kad buvo labai tikima tuo, kad rinkos gali atlikti savireguliaciją. Ir toks pernelyg didelis pasitikėjimas e, liberalia atmosfera buvo propaguojamas buvusio e, Federalinio rezervo banko pirmininko Alano Grinspeno ir kitų, įskaitant prezidento administracijos atstovus ir kongresmenus. Uh, Mes savo ataskaitoje kalbame apie tai, kad iš tikrųjų buvo daug spragų priežios sistemoje, kad trilijonams dolerių kilo pavojus. Dėl to, kad e, buvo nepaprastai plačiai prekiaujama nebiržiniais išvestiniais e, vertybiniais popieriais. E, ir kitomis priemonėmis. Priežiūra leisdavo finansų įstaigoms pasirinkti tuos priežiūrėtojus, kurie jiems tarsi labiau patikdavo. Ir tokiu būdu e, dažniausiai tie priežiūrėtojai būdavo tarsi silpnesni. Bet mes nesutinkame su požiūriu, kad nebuvo galima apsaugoti finansų sistemos. Paprasčiausiai nebuvo pasinaudota tam tikrais įgaliojimais. Mm Net jeigu priežiūros atstoms kartais trūkdavo įgaliojimų, jie galėjo reikalauti, kad jie būtų suteikti. Mes e, e, manome, kad jeigu priežios institucijos būtų veikusios e, ryštingiau, būtų galima buvę išvengti tam tikrų dalykų. Pavyzdžiui, sustabdyti nekontroliuojamas būsto paskolas ir reikalauti, kad būtų laikomasi e, nuosaikių skolinimo standartų. Vertybinių popierių biržų komisija galėjo reikalauti, kad finansų įstaigos turėtų daugiau kapitalo ir e, sustabdyti rizikingą praktiką, kurios ėmėsi daug investicinių bankų. Taip pat New Yorko federalinis rezervų bankas ir kiti priežios atstovai galėjo imtis priemonių prie prižiūrimų bankų veiksmus e, ir prieš tokius bankus kaip Citigroup ir kitus, kadangi jie pradėjo penelik plačiai prekiauti e, antrarūšių paskolų vertybinės popieriais, tačiau to nebuvo padaryta. Mes taip pat sakome ataskaitoje, kad E, priešios institucijos paprasčiausiai laikydavo finansų įstaigas saugiomis, nežiūrint to, kad e, padėtis reali tikrai tokia nebuvo ir kad grėsė daugelio finansų įstaigų žlugimas. Mums e, kėlė nerima priežios institucijų nepakankama veikla, nes reikėjo, kad mūsų šalyje veiktų labai stipri priežios sistema, kuri prižiūrėtų tokį esminės svarbos sektorių mūsų šalyje. Taigi prižiūrėtojai mus nuvylė. Trečia, mes nustatėme, kad įmonių valdymas e, pasižymėjo daugeliu trūkumų ir dėl to iš dalies kilo krizė. E, Priežios stoka turėjo poveikio finansų sistemai, taip pat pačių finansų įstaigų veikla. Kai kas galvojo, kad natūraliai firmos įstaigos apsisaugos nuo penelyg didelės e, rizikos e, vadovaudamėsi išlikimo instinktų, tačiau taip nebuvo. Ir mes pamatėme pavyzdžių, kai tikrai neveikia įmonių valdymas. Nustatyta daugybė atvejų, kai finansų įstaigų vadovai veikė labai neatsakingai, neapdairiai, įskaitant e, daugelį bankų, e, tokius kaip AEG e, ir kitus. Buvo imtasi vis rizikingesnių verslo sprendimų, pernelik daug firmų veikė betodariškai, buvo prisimta pernelik didelė rizika ir uh, nebuvo laikomasi kapitalo reikalavimų. E, dideli investiciniai bankai, holdingo bendrovės e, taip pat ėmėsi labai rizikingos veiklos ir prisėmė didžiulę riziką sukurdamos įvairiausius e, finansinius produktus ir parduodamos su būsto paskolomis susijusius vertybinius popierius, kurių vertė buvo trilijonai dolerių. E, taigi ir kai kurios finansų įstaigos išsiplėtė taip, kad jos buvo laikomos pernelyg didelėmis, kad e, galėtų bankrutuoti. Labai dažnai e, jų vadovybė nebe silaikė nuosaiklios e, veiklos principų rėmėsi pernelyg didelės rizikos. E, E, buvo galvojama apie tai, kokį galima gauti pelną ir negalvojama apie riziką. E, didžiausios finansų įstaigos e, po 2000 metų buvo visiškai liberalizuotos ir jos labai, ėmė labai plačiai veikti nebiržinių išvestinių priemonių rinkoje. Mes nustatėme, kad tokios finansų priemonės e, labai e, ženkliai prisidėjo prie finansų krizės. E, trūko skaidrumo, trūko kapitalų finansų įstaigose ir taip pat buvo pernelyg daug sukoncentruota rizika. Dėl to ilgainiui ir tos įstaigos susidūrė su tokiais dideliais nuostoliais. Ketvirta išvada mes e, nustatėme, kad susidarė sprokstamasis mišinys e, iš paskolų, rizikingų investicijų ir e, skaidrumo stogos, finan, stokos finansų sistemoje. Tai dar papildė įmonių valdymo trūkumai, priežios trūkumai. E, prieš 2008 metus keletą metų daug finansų įstaigų skolinosi per nelik daug, jos neturėjo pakankamai kapitalo, likvidumo, dėl to pasidarė labai pažeidžiamos e, nuo bet kokių finansinių sukretimų. Pavyzdžiui, penki didžiausi investicijų bankai Bear Stearns, Goldman Sachs, Lehman Brothers, Merrill Lynch ir Morgan Stanley e, dirbo turėdami nepaprastai mažai kapitalo. 2007 metų pabaigoje skolos nuo savo lėšų santykis buvo net 40 prie 1. Tai reiškia, kad e, dolerių vertės turtui buvo tik tai vienas doleris numatytas padengti nuostoliams. Nebuvo sudaryta pakankamai rezervų kapitalo. Daug skolinimosi vyko trumpalaikėje ir vieno, vienos nakties e, rinkose. E, ir kiekvieną dieną reikėjo atnaujinti paskolas, kurių vertė buvo milžiniška. Bet e, tie investiciniai bankai neveikė vieni. Tokios įstaigos kaip Fannie Mae ir Freddie Mac tai yra didžiulės e, pusiau valstybinės įstaigos, taip pat buvo baisiausiai prasiskolinusios, jų santykis skol, nuosavų skolintų lėšų buvo 75 prie 1 o City Group 48 prie 1. Daug, e, tikroji padėtis daugelio finansų įstaigų buvo tarsi paslėpta ir jos ėm, užsėmė tam tikrą tarsi maskuojamą veiklą, kad nuslėptų tikrąją padėtį. E, mes e, nustatėme tokius faktus Lehman Brothers ir Bear e, Stearns atvejais. E, didelį įmonių įsiskolinimą dar e, padidino turto pobūdis, kurie, kurį jos tos finansų įstaigos įsigydavo kaip e, turtą. E, kaip sakiau, buvo skolinamasi e, trumpam laikotarpiui, e, trūko ir e, priežios reikalavimų ir tai sukėlė krizę. Taip pat atsirado per pastaruosius dešimtmečius labai stipri šešėlinė e, bankų rinką ir bankai nebegalėjo apsisaugoti nuo galimo indėlininkų antplūdžio. 2008 e, metais mūsų šešėlinė bankų sistema buvo, e, jos vertė buvo 13 milijardų dolerių. Ir tai ta vertė buvo didesnė negu tradicinės bankų sistemos. E, Ir ilgainiui rizikingas turtas, visos problemos išryškėjo ir kilo krizė. Mes e, taip pat prieme prie išvados, kad politikai buvo nepasirengę kriziai, kadangi jie negalėjo suformuluoti deramo atsako ir mm, pasidavė neiškumui bei panikai. E, Federalinių rezervų e, banko valdyba, kuriai vadovavo ponas E, Alan e, Greenspan, taip pat New Yorko federalinių rezervų bankas e, su savo vadovu mm, buvo, geriaus, buvo geriausioje pozicijoje, kad galėtų prižiūrėti deramai finansų rinkas, tačiau 2007-2008 metais jie paprasčiausiai buvo užklupti tarsi netyčiom. E, politikai galvojo naiviai, kad rizika iš tikrųjų buvo diversifikuota, kad ji nebuvo nu, sukoncentruota. E, nuo 2007 metų pavasario politikai ir priežiūros institucijų atstovai paprasčiausiai nebežinojo, ką daryti, kadangi e, krizė išplito labai plačiai. Nebuvo strateginio išsamaus e, plano, kuri leistų suvaldyti finansų krizę. Mūsų komisija priejo prie išvados, kad aukšti pareigūnai nepripažino, kad e, būstų sektoriaus e, burbulo sprogimas galėjo sukelti pavojų visai finansų sistemai. 2007 metais B. Sterns rizikos fondas, kuris labai daug e, investavo į būsto paskolų vertybinius popierius, žlugo ir tuo metu tai nebuvo priimta kaip labai e, rimtas pavojaus signalas. E, taip pat nebuvo deramai įsigilinta į tą atvejį, kai žlugo Lehman Brothers bankas, kuris buvo pasirašęs daugiau kaip 900 tūkstančių išvestinių vertybinių popierių su sutarčių per vieną mėnesį, tą, tą mėnesį prieš savo žlugimą. E, vyriausybė tuo met nusprendė e, padėti fondui Bier e, Sterns ir paskui nutarė paskirti, paskirti administratorius Fannie Mae ir Freddie Mac bendrovėms finansų rinkų vientisumas, jų atsparumas labai svarbus mūsų, fina, mūsų visos sistemos tvirtumui. Dėl to reikia veikti atsakingai ir skaidriai. Buvo atlikti labai rimti tyrimai ir mes prieėmė prie išvados, kad krizė susidarė iš dalies dėl to, kad nebuvo pakankamai geros atskaitomybės sistemos. E, ir jos skaidrumo atskaitomybės trūko visuose ligmenyse, visose bendrovėse. Tai turėjo labai rimtų finansinių pasiekmių, bet taip pat atsirado dėl to stoka pasitikėjimo tarp investuotojų ir visuomenės. Buvo atlikta labai daug pažeidimų, taip pat labai daug žmonių nebesugebėjo gražinti būs, būsto paskolų ir kai kuriems žmonėms būdavo išdavinėjimas paskolas, e, nors buvo aišku iš pat pradžių, kad jie net nesugebės gražinti tų e, paskolų, buvo paprasčiausiai siekiama, kaip galima daugiau užsidirbti. E, labai buvo daug nustatyta atvejų susijusių su sukčiavimu būsto paskolų srityje. Vienas tyrimas nustatė, kad daugiau kaip trilijandas E, dolerių e, išduota tarp 2000, e, dolerių būsto paskolų tarp, išduotų tarp 2005-2007 metų buvo išduota neteisėtai. Ir pavyzdžiui, Goldman Sachs įvykdė labai daug pažeidimų, buvo išdavinėjimos paskolos, bet nebuvo pakankamai atsakingai e, žiūrima į šią sritį. Ir nebuvo taip pat iki galo atskleista e, tų būsto paskolų kokybė. Ir mes suvokėme e, visą atsakomybę ir suvokėme, kokią atsakomybę turėjo pademonstruoti politikai, priežios institucijos ir įvairių finansų įstaigų vadovai mes, ne, mums nebuvo nurodyta teikti rekomendacijas, kaip kad jūsų komitetui. Mūsų svarbiausias uždavinys buvo pasižiūrėti į tai, kas iš tikrųjų įvyko, kad galėtume nubrėžti tarsi kursą ateičiai. Ir Mes taip pat nemanome, kad atlikome išsamų galutinį tyrimą, dar labai daug ką reikėtų išsiaiškinti apie tai, kas įvyko. Ir labai daugeliu atveju mūsų dabartinė finansų sistema nepasikeitė nuo to, kokia ji buvo prieš krizę. Daugiau sutelkta yra finansų turto ir lab, daugiau veikia finansų įstaigų negu anksčiau 2009 metų pabaigoje e, finansų įstaigų turtas buvo tris kart didesnis e, negu 2006 metais. Ir 2010 metais atsirado dar daugiau bankų Wall Street, e, taip pat vertybinių popierių įstaigų. E, dar norėjau išsakyti keletą pastebėjimų prieš baigdamas apie tai, kokia kaip reikėtų atlikti e, finansų reformą, kokia yra būklė mūsų finansų sektoriaus reformos. E, mes matėme, kad vis tik tai per krizę Wall Streetas, jo institucijas atliko labai kritiško savęs vertinimo. Vyriausybė suteikė trilijonus JAV dolerių finansinės pagalbos ir iš tikrųjų reikėjo tikėtis, kad finansų įstaigos iš naujo peržiūrės savo e, veiklą. E, daug dėmesio buvo skirta vienai pagalbos programai, tai yra tarp programa, pagal kurią buvo skirta 700 milijardų jav dolerių. Ir e, galima sakyti, kad ta pagalba ši suma buvo tik tai labai nedidelė iš visos e, pagalbos, kurią suteikė federalinė vyriausybė. Taip pat reikia pastebėti, kad dabar finansų sektorius e, siekia e, tarsi sustabdyti reformas. Tai kelia didelį susirūpinimą. Per keletą paskutinių mėnesių mes matome, bandydama sustabdyti laiką ir e, sustabdyti duot frank finansų sistemos įgyvendimą. Pagal ją turėtų įgyvendinti, būti įgyvendinti tam tikri teisės aktai. E, taip pat žinome, kad atstovų rūmai bando sumažinti vertybinių popierių ir biržų komisijos e, biudžetą. Ir e, Taip pat siūloma labai sumažinti e, kitos priežios institucijos, kuri užsima būsimų sandorių prekybos priežiūrą, finansavimą. Ir tai gali sukelti naują finansų nelaimę, finansinę nelaimę. Dabar sakoma, kad galbūt reikėtų grįžti prie senų gerų dienų, kai finansų sistema galėjo pati save reguliuoti, bet dėl to e, ta sistema beveik buvo parklubdyta. Mes dabar matome, kad liberali pernelik politika iš tikrųjų atnešė labai daug žalos. Dėl to reikia reaguoti reikėtų galbūt pagalvoti, kaip iš esmės e, reformuoti šį sektorių, kad jis e, galėtų atsigauti ir kad ekonomika mūsų atsigautų. Čia galima pamastyti apie keletą konkrečių dalykų. dalykų. Pirmiausia, reikia paspartinti reformų eigą ir e, taip pat užtikrinti, kad būtų imtasi rimtų politikų priežios sistemoje. Kongresas jau yra prieimęs naują įstatymą ir prezidentas Obama jį pasirašė, reikia, kad tas įstatymas būtų e, įgyventas kaip galima greičiau. Taip pat reikia, kad mes būtume budrus visą laiką, kad keistumės visą laiką dėl to, kad finansų sektorius kinta nuolatos. Taip pat reikėtų, kad mūsų šalis, ES, kitos šalis bendradarbiautų kaip galima glaučiau atidžiau, kad užtikrintume, jog turėsime tokią priežo sistemą, kuri atitiks globalizuotą e, finansų sektoriaus, globalų finansų sektoriaus e, pobūdį. Kantri, e, šalis neturėtų konkuruoti viena su kita, o turėtų dirbti iš vien. Taip pat reikėtų užtikrinti, kad finansų sektorių reglamentuojantis įstatymai būtų iš tikrųjų gerai įgyvendinami ir teisingai įgyvendinami. Uh, Mes nesame kokia nors pros, prokuratūros struktūra, mūsų komisija. Tačiau manęs labai dažnai klausia, kaip tyrimo komiteto pirmininko, e, ką darė prokurorai, kodėl niekas nesumokėjo už tai, kas įvyko. Žinome, kad labai daug pykčio egzistuoja šioje srityje, kad reikalaujama, jog būtų įtvirtintas atskaitomybės principas. E, Tačiau mes nenorime, kad toliau būtų vadovaujamasi pykčių. Mes sakome, kad reikia įtvirtinti įstatymus reikia, kad e, būtų sukurta tokia sistema, kuri leistų mums apsisaugoti nuo būsimų krizių. Reikia, kad dirbtų visi veiksmingai ir užtikrintų, kad finansinių įstatymų būtų laikomasi, kad tie, kurie pažeidinėja įstatymus net ir tarptautinių mastų, būtų nubausti. Galiausiai mes turime įsipareigoję sukurti tvaresnę ekonomiką, su e, kurioje finansų sektorius prisidėtų e, kuriant ilgalaikį augimą, taip pat e, kuriant darbo vietas. Reikia įtvirtinti įmonių atsakomybę. Reikia, kad e, būtų įgyvendinti stipresni etikos moraliniai principai. E, iš tikrųjų dabar buvo nepaprastai daug trilijonai dolerių išvaistyta. Tai yra nepaprastai liūdna. Tai buvo galima panaudoti infrastruktūrai, technologijoms, švariai energetikai ir tai galėjo padidinti mūsų produktyvumą, sukurti daugiau gerbuvio mūsų visuomenėse ir jas sustiprinti. Per, e, per ateinančius metus mes turime galvoti ne apie tai, kaip pinigai gali pagaminti daugiau pinigų, bet kaip jie gali sukurti daugiau vertės. Uh, mes matome, kad pažeidinėjant įstatymus buvo tarsi pakirsti ekonominės pažangos pagrindai. JAV e, įmonių pelnas e, išaugo nuo 15 procentų 80 metais 30 procentų 21 e, amžiaus pradžioje, tačiau taip pat išaugo skola nepaprastai nuo 3, 3 milijonų 3 trilijonų e, JAV dolerių 78 metais iki 36 trilijonų dolerių 2007 metais atėjo laikas e, nukreipti kitur mūsų ekonomiką, užtikrinti, kad e, finansų sektorius nebus kažkoks pavainikis, kad jis pastarnaus mūsų ekonominiai pašangai. Mes turime taip pat suvokti, kad finansų krizė dar nesibaigė ir reikia tikėtis, kad mes turėsime galimybę parašyti paskutinį skyrių. Dabar mes galime padaryti e, kitokius pasirinkimus, jeigu norėtume kitokių rezultatų. Ačiū. Thank you. Thank you very much, Phil, for this, uh... Angelidės, you need to put. E, e, dėkoju, pona Angelidės. Aš kalbėsiu prancūziškai, užsidėkite ausinės. Labai ačiū, kad atvykote pas mus. Mes pas jūs apsilankėme JAV, kaip sakė pirmininkas. Jūsų mandatas šiek tiek skirtingas, jūsų komiteto sudėtis šiek tiek kitokia. Jūsų vis tik tai išvados tyrimo yra nepaprastos svarbos ir norėčiau paminėti du dalykus, reaguodamai tai, ką pasakėte. Pirmiausia, atsakomybė reikia kalbėti apie tuos, kas atsakingi šiandieną, kad būtų rasti sprendimai. Kitas dalykas, mes e, žinome, kad tebe egzistuoja grėsmė kapitalo rinkose. Aš norėčiau prisiminti ir e, Žaką Delorą, kuris neseniai pasisakė ir kuris pastebėjo, kad reikia e, atsisakyti argumento, kad mes tarsi įkaitai esame finansų rinkos. Antra išvada iš to, ką Jūs pasakėte, būtų tokia. Mes iš tikrųjų esame tarsi aukos šios krizės, bet e, ne visi prisėmė atsakomybę. Ir dabar norėčiau padėkti Jums du klausimus. Žinau, kad tai nesusijęs su Jūsų E, mandatu, bet jūs daug ką matėte, daug ką išsiaiškinote ir galbūt e, turite minčių dėl to, ką reikėtų daryti. Parlamente mes du kartus balsavome dėl to, ką reikėtų gyvendinti. Tai yra finansinių sandorių mokestis. Žinau, kad reglamentavimas e, labai svarbus, lėšų rinkimas būtinoms investicijoms yra labai svarbus, bet Galbūt galvant apie iššūkius, kuriuos jūs apibūdinote, tai nėra pakankama. Finansų rinkos yra labai sudėtingos. E, finansų rinkos veikėjai sugalvoja įvairias kontrastrategijas. E, finansinių sandorių mokesčio finansų sektorius neremia. Po finansų krizės Pirmą kartą bandoma, bandoma rasti sprendimą, bandoma teikti pasiūlymą dėl to, kuris būtų susijęs ne su tais, kas yra atsakingi už krizę. Kokia būtų jūsų nuomonė šio klausimu? Ir kaip dėl ją, ar būtų galima propaguoti šią idėją jūsų šalyje? Antras mano klausimas yra susijęs su didžiuoju dvidešimtuku. Žinoma, kad Prancūzija jam pirmauja, vyks e, greitai susitikimai. E, finansų įstaigų atstovai sakys, finansų sektoriaus atstovai sakys, kad tai yra globalios problemos, mes negalime visko išspręsti, taigi kokį reikėtų nusiųsti signalą kad amerikiečiai JAV, JAV atstovai europiečiai galėtų kur kas geriau pasinaudoti šiuo forumu didžiojo dvidešimtuku ir e, nutiesti gairias ateičiai. ateičiai. Uh... Ačiū. Noriu padėkoti už jūsų pranešimą ir išvalgę analizę ir už mums suteiktą garbę išklausyti jūs, taip pat uh, už šiltą prieimimą JAV. Manau, kad uh, svarbiausi jūsų pranešimo aspektai aspektai yra ir atsiradę ir mūsų diskusijose. Pirmiausia, jūs kalbėjote apie tai, kad šios krizės buvo galima išvengti ir taip mes turime e, keisti savo teisės aktus. Pirmiausia, atsakomybė tenka politikams ir tiems, kas priima sprendimus. Taigi, tai buvo klaida padaryta mūsų politikų reguliavimo srityje. Kalbant apie įvairius įpareigojimus, jūsų išvados sutampa su mūsų išvadomis. Mes kalbėjome apie reguliavimo arbitražą. Kok kokius ateities žingsnius jūs matytumėte šioje srityje, kaip reikėtų koordinuoti veiklą ateityje. Didysis dvidešimtukas e, nėra labai aktyvus ir neketina labai aktyviai imtis reformų. Kratsa, du narius išklausysime. Ačiū, ponia pirmininkė. Aš kalbėsiu graikų kalbą, ponia Angelidas. Džiaugiuosi, kad suteikėte mums džiaugsmo ir e, pagarbėte mus e, atvykdamas į mūsų komitetą, pristat, taip pat pristatėte savo uh, komisijos galutinę ataskaitą. Aš e, esu kilusi iš Aptanisos salų ir man buvo labai įdomu klausytis jūsų pranešimo. Įdomu išgirsti jūsų mintis ir apie e, ateities galimybės. Jūs kalbėjote apie tai, kad ES ir JAV turėtų glaudžiau bendradarbiauti tarptautinėme lygmenyje. Tokios svarbios e, veikėjos kaip JAF ir ES tikrai turėtų bendradarbiauti kartu. Didysis dvidešimtukas dabar kaip tik e, bando imtis naujų veiksmų ir Europos parlamentas akcentuoja taip pat tokio bendradarbiavimo svarbą. Norėčiau paklausti jūsų, Kaip Jūs vertinate ES ir JAV rinkų poveikį viena kitai? Taip pat kaip vertinate galimas reakcijas? Kaip vertinate gelbėjimo priemonės? Europos parlamentas buvo labai aktyvus ir daug dirbo rengdamas įvairias ekonomikos gaivinimo priemonės priemonės. Mes likščiau manome, kad reikalingas didesnis, griežtesnis reikalavimas. Kitas klausimas - finansų sektoriaus apmokestinimas. Visi mes žinome, kad finansų rinkos pačios turi finansuotis, o ne laukti gelbėjimo rato iš mokesčių mokėtojų. Kaip jūs vertinate pateiktus pasiūlymus. Ar jūs e, tikite, kad ES gali viena pati įgyvendinti finansinių sandorių mokestį, ar reikėtų, kad ir kitos šalis e, imtųsi tokio apmokestinimo, kaip pavyzdžiui situacija yra JAV? Uh, And, um... Labai ačiū. Dėkoju, kad e, užsimėte apie mūsų e, bendrą paveldą, istoriją, apie tai, kad mes abu kilę iš gražios e, Jonienų jūros salos. Aš prieš atvykdamas pas Jūs, kaip galima daugiau stengiuosi perskaityti apie Jūsų iniciatyvas, Jūsų priemonės, reakciją, apie tai, kas buvo atlikta per pastarosius pusantrų metų. Aš dabar kalbėsiu apie tai, ką aš žinau, pasiremsiu savo tyrimu. Veiksmingiausias būdas priežiūros institucijoms dirbti kartu, mano nuomonė, būtų toks. Reikėtų platesnių dvišalių diskusijų tarp priežiūros institucijų nes daugeliu atveju yra sisteminių problemų, bet taip pat e, nemažai dalykų yra susijęs su konkrečiomis institucijomis, konkrečiais produktais. Aš gerai pasižiūrėjau į šį klausimą ir e, apie tai, kaip veikia investicijų bankai, kaip veikia priežiūra. JAV taisyklės atrodo pasiteisina. 2004 metais pas jūs buvo priimta direktyva, bet ji ne visai tokia, kokia jinai turėjo būti. Jeigu pasižiūrėsime į AIG ir Europos direktyvą, tai viskas yra aišku, kad priežiūra tikisi, kad holdingo bendrovė ne tik tai mažas, maži padaliniai santaupų ir paskolų, bet visa holdingo bendrovė bus prižiūrima. Ir e, e, išvesinių priemonių priežios komisija pasirašė susitarimą netgi turėjo galių prižiūrėti holdingo bendrovę. Tai, tiksliau neturėjo, nors buvo pažadėta, kad taip bus. Iš tikrųjų, e, ši priežiūros tarnyba JAV nežinojo nieko apie riziką susijusią su e, apsikeitimo sandorių nevykdym, kreditinių įsipareigojimų nevykdymo apsikeitimo sandoriais. Ir dėl to e, ši institucija žlugo, 80 milijonų dolerių nuostolis atneštas JAV mokesčių mokėtojams. Bet jeigu priežiūros institucijos JAV ir ES būtų veikę aktyviau, galbūt, galbūt būtų buvę kitai, bent jau tokia yra mano reakcija. Dėl e, finansinių sandorių mokesčio aš pasakysiu štai ką. Kalbu apie savo asmeninį požiūrį. Mes turime veikti tam tikrą prasme, kaip, kaip galime kalbėti apie tai, mes žiūrime iš savo pozicijų, galbūt šiek tiek galime žiūrėti į save, bet galvokime apie apsidraudimą, kai e, žlunga ar gali žlugti didelės finansų įstaigos, joms yra suteikiama pagalba, kad taip neįvyktų. Kaip e, reikia galvoti, kaip sustabdyti be to darišką elgesį, kai kažkas bando iššokti iš lėktuvo be parašiuto. Ir reikia galvoti, kad būtų sukaupta pa, pakankamai atsargų. JAV veikia nebloga sistema prižiūrima JAV indėlių draudimo korporacijos yra numatomi mokesčiai finansų sektoriui e, už priežiūrą ir taip pat už įvykius, kurie turi būti draudžiami. E, tai svarbu didelėms institucijoms, bet aš asmeniškai palankiai žiūrėčiau į tokį požiūrį, kai būtų galima imti pakankamai didelius mokesčius apsidraudžiant nuo uh, tam tikros e, rizikos, kurią prisijima finansų įstaiga. O dėl įstai, e, finansinių sandorių mokesčių jūsų vidinių diskusijų šiuo klausimu aš negaliu komentuoti, neturiu pakankamai informacijos. E, Paul Ryanas, respublikonas e, iš kongreso, kuris rengia biudžetą, 2000, rengia biudžetą 2012 metams, pasako prieš tai, nes tai gali sukelti neprognozuojamų pasiekmių. Dar pasakysiu, kad ją ja, vyksta labai rimtos diskusijos apie tai, ką daryti su perkeliamomis palūkanomis. E, rizikos e, fondams, privačios nusavybės fondams, kai ar reikėtų tai apmokestinti kaip e, kapitalo, naudą iš kapitalo. Ir aš asmeniškai galvoju, kad tai reikia laikyti labiau kaip įprastinė, įprastinėmis pajamomis negu, e, negu kapitalo prieaugis. Tai turi būti traktuojama įprastomis pajamomis. Dabar Sežio Koperati ir kitas kolega iš SND frakcijos. Profesor Andželė. dabar turėtų klausimą užduoti liberalai, tačiau aš žodį suteiksiu pono Gai Mičelui, todėl kad žinau, kad jisai negalės pasilikti iki posėdžio pabaigos. Taigi žodis jums. Um, ačiū pirmininkė, ačiū ponia Andželidės. Um, gal galite pakomentuoti rink politikų situaciją. Mes kalbame apie laisvą žiniasklaidą, tačiau dalis žiniasklaidos nėra e, laisva. E, politikai kartais sutrinka, tačiau reikia kad informacija teiktų visą galimą informaciją. Tačiau mes žinome, kad tai yra neįmanoma, nes ji nėra laisva. Jei visa galima informacija būtų pateikta, galbūt būtų kitokia situacija. Demokratija padarė klaidą įvairiose srityse. Kalbant apie akcininkus, jų tarpe atsiranda panika, jei žiniasklaidoje pasirodo su jų įmonėmis susijusi informacija. Aš pasisakau už laisvą rinką, tačiau reikėtų tikrai laisvos rinkos, ne tokios rinkos, kurią e, valdo manipuliatorių grupelė. Nes dabar nedidelė žmonių grupė manipuliuoja rinkomis, taigi iškyla ir kitas klausimas, kiek laisvos yra rinkos. Mes e, kėlėme šį klausimą per pusantrų metų. Mes e, žiūrėjome į vertybinių popierių biržų komisijos įrašus, ar nebuvo kažkokių kaltinimų dėl manipulacijos, dėl akcijų kainų iškraipimo, ar nebuvo kas nors daroma už uždarų durų ir žinome, kad dėl finansų įstaigų ši komisija nustatė, kad kartais kainos buvo dirbtinai sumažintos negu tos kainos, kurios egzistavo rinkoje. Dabartinė struktūra, e, vieša korporacija, akcininkai, vadovybė, dabartinės valdymo modelis neveikia. Aš priklausiau Kalifornijos išdui ir e, dirbau su didžiausiu ir antrų pagal dydį pensijų for, e, fondais. Žinome, kad yra indeksai taikomi. E, žinome, kaip yra atliekamas vertinimas ir kaip renkami yra e, vadovai, galima per įgaliotinius veikti, bet Dot Frank e, įstatymė bandoma išspręsti šią problemą e, pasakysiu, kad dabar atsirado papildomų teisių akcininkams. Valdyba turi atstovauti akcininkams, bet Mes žinome, kad ne viskas yra daroma, buvo daroma sklandžiai ir daug buvo pažeidimų įvykdyta. Net kartais vadovybė tam tikrų e, įmonių nežinojo e, visko, kai buvo. Tai buvo ir su AIG atveju. 79 E, milijardai dolerių e, buvo pateikta kaip užstatas tam tikriems vertybiniams popieriams, bet tai nebuvo labai nuseklus, nusaikus sprendimas. Ir e, bendrovės daugelio atveju joms vadovavo tam tikri padaliniai. Mes per savo tyrimą nenustatėme atveju, kai valdyba būtų kažkaip labai neteisingai elgusis. E, prisiminkime e, Alano Buffeto atvejį. Voreno Buffeto atvejį. E, nebuvo aišku, nebuvo galima nustatyti, kur buvo jo būstinė, bet jisai turėjo puikiai sukūrę sistemą valdymo, kuri tarsi turėjo e, duoti e, tam tikram laikotarpiu tam tikrus rezultatus. Dėkoju. Kolega Ole Schmidt netvyko e, jisai yra iš Švedijos, jis turi dalyvauti partijos vadovybės konferencijoje, bet aš pateiksiu jo klausimą ir trys nedideli pastebėjimai. Jūs savo pranešinėme kalbėjote apie lobizmą Vašingtone. Aš kaip pasižiūriu į skaičius, mane jie kiekvieną kartą pritrenkė. Vienas milijardas dolerių e, numatyta kandidatui prezidentus. E, reikia surinkti prezidentą kandidatui, o e, Wall Streetas išleidžia 3 milijardus Vašingtone. Iš tikrųjų matome, kad veikia plutokratija, ne demokratija. Pinigai valdo šalį. Finansų sektorius tarsi e, sudaro labai didelį svorį visoje ekonomikoje. Ir mano klausimas būtų toks. Ar neketiname iš naujo industrializuoti JAV ekonomiką, e, sustabdyti veiklos perkelimą ir gražinti tam tikrus išteklius į šalį? Europoje mes kenčiame nuo viešosios skolos problemos, galbūt tai taip pat ir JAV egzistuoja ta pati problema. Ir e, mano klausimas, kiek susijusi yra viešoji skola, valstybės skola su finansų sektoriaus uh, krize. Jūs e, iš tikrųjų labai sunkius klausimus mes pateikinėjat ir nes, nelengva juos atsakinėti dėl lobizmo. Apie tai buvo kalbama mūsų ataskaitoje. Finansinių paslaugų pramonė yra išleidusi federaliniu mastu 2 milijardus dolerių. Tai neapima e, veiksmų valstijų ir vietos lygmenių. E, tai e, būtų pinigai, kurie taip pat įvairiems tarpininkams, pinigai sumokėti įvairiems tarpininkams. Tai yra mm, lėšos, kurios buvo skirtos tarp 99 ir 2008 metų. Ir rinkimų kampanijų metu e, išleidžiama maždaug vienas milijardas dolerių. Matome, kad tikrai neegzistuoja vienodų taisyklių, sąžiningų veikimo taisyklių. Viskas susijęs su valdžia įtaka. Ir finansų sektorius tarsi tampa centru mūsų ekonomikos ir politikos dialoge E, finansinės išmokos ar įmokos, tai yra viena iš e, to apraiškų. Tradicija e, išdo sekretoriai, tai yra finansų ministrai, kurie dažniausiai yra finansų sektoriaus atstovai. Egzistuoja tam tikros priemonės, kurios galėtų leistų pakeisti sistemą. 76 e, metais po Watergate skandalo Nixono žlugimo vyko didelė kampanija, buvo keičiami teisės aktai, e, buvo siekiama, kad e, asmuo negalėtų prisidėti prie kampanijų. Tačiau aukščiausias teismas panaikino dalį šio įstatymo ir buvo pasakyta, kad atskiras asmuo, pavyzdžiui, aš galiu, kaip atskiras e, žmogus, e, skirti lėšų kažkokiam konkrečiam kandidatui ir savo kampanijai. Bet tai turi būti daroma tiesiogiai. Taigi, kandidatai e, dažniausiai yra turtingi žmonės, kurie, e, kurių niekas nevaržo, kai jie išsikelia patys save. Ir neseniai teismas dar pagilino problemą, e, patvirtindamas sprendimų bendrą sprend, piliečių bendrą sprendimą. Ir tai sudaro kliūtis dalyvauti federalinėme lygmenyje įvairiuose procesuose ir e, galima tikėtis, kad įnašais skiriamos finansinės e, sumos dar padidės, o nesumažės ateityje. Aš rengdamasis keliu, nežiūrėjau jūsų komiteto darbą, gilinausi į tai, kaip jūs koncentruojatės tiek diagnozavimu faktų situacijos, taip pat galvojate, kaip Europa gali užsitikrinti konkurencingumą, kokiu investicijų reikia. Mes, e, galiu pasakyti, mums, e, mūsų šalyje egzistuoja tam tikras politikos deficitas, nes nėra pakankamai dėmesio skiriama tam, kaip e, pamastymams, kaip reikėtų susijęti investicijas apie tai, kaip, pavyzdžiui, mokėti aukštesnius atlyginimus darbuotojams. Tokios politikos mūsų šalyje trūksta ir jau labai seniai. Aš anksčiau esu pirmininkavęs nacionaliniai e, koalicijai Apollo tam tikrai ap, sąjungai. E, Mes e, dirbame socialinio teisingumo srityje, mūsų tikslas užtikrinti daugiau švarios energetikos, sažiningesnių darbo vietų. Mes galvojame apie e, turimus gamtinius išteklius, apie atsinaujinančią energetiką, vėjo jėgainę, saulės energiją. Dabar mes gaminame ne tik tokią energiją, bet net ir e, įrangos dalis Mes vis tik tai daug tokių dalykų neturime e, šalyje, kuris skatintų gamybą šalies viduje ir tai yra tam tikras politikos deficitas. Ir mane tikrai e, pritrenkė tai, kiek daug jūsų komitetas skiria šiam aspektui dėmesio. Ir e, finansų krizės poveikis valstybės skolai. Jis nepaprastai didelis dešinieji padarė tam tikrus teiginius, kad taip nėra, bet iš tikrųjų finansų krizė padarė didelį, didelės įtakos neigiamos e, mūsų federaliniam lygmeniui išdui, nes e, iš tikrųjų finansų krizė labai atsiliepia viešuosioms išlaidoms. E, Kalifornija tai valstija, kuri net ir gerais laikais e, šiek tiek viršį, gerokai viršė savo galimybės, tai yra išleisdavo daugiau negu kad uždirbdavo. 2006 metais, kai aš konkuravau su Arnoldu Švansnegeriu, mes e, savo kampaniją daug dėmesio skiriame biudžeto subalansavimui. Ir išreiškiau tada susirūpinimą dėl to, kas įvyktų mūsų valstijai, jeigu susidarytų krizė. Dabar Kalifornijos biudžeto deficitas yra 26 milijardai dolerių, e, o visas biudžetas yra maždaug 80 milijardų dolerių. Aišku, krizė viską pagilino ir e, tai susiję taip pat ir su darbo vietų praradimu, vartojimo smukimu pajamos e, šiandieną JAV 41 e, milijardų yra mažesnės negu kad būtų, buvo prognozuojama 2007 metais. E, nedarbas yra maždaug 17 procentų, vartojimo lygmuo taip pat yra nepaprastai didelis. As the governor of Wisconsin would have you believe, the pensions of teachers. E, vartojimo lygis nepaprastai žemas, taip pat atlygis ir, ir pensijos yra labai nedidelis, mokytojų pavyzdžiui atlygis 50 tūkstančių JAV dolerių per metus. Tik tai. Siller from the European Conservatives and Reformers.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 Ačiū, pirmininkė. Pone Angelidės, aš visada kalbu graikų kalba. Labai džiugu, kad jūs atvykote, džiugu, kad jūs kilęs iš Graikijos. Štai kodėl aš dabar įsidrasinau užduoti jums klausimą. Aišku, paklausti noriu dar ir todėl, kad iš jūsų pranešimo supratau, kad jūsų komisija labai intensyviai dirbo rengdama išvadas. Mane teigiamai nustebino jūsų komisijos išvados. Pirmasis klausimas. Jūs nustatėte, kad krizės nebuvo galima išvengti. Aš nemanau, kad JAV labai intensyviai atlieka krizės e, priežasčių tyrimus. Tačiau ar buvo tam tikrų signalų, kalbant apie grėsmes, kad susproks e, muilo burbulas, ar neskambėjo kokie nors įspėjamieji varpai, kad krizė artinasi ta ideologinė dogmatika buvo tokia didelė, kad galbūt tiesiog nebuvo išgirsti kai kurie signalai. Mes e, neturėtume kalbėti apie tai, kas įvyko, mes neanalizuojame istorijos, tačiau galbūt e, galėtume pasvarstyti ir užduoti kai kurios klausimus apie dogmatiką, kurios buvo laikomasi. Jūs pats kalbėjote, kad buvo padaryta klaidų. Ar tos klaidos buvo padarytos dėl savireguliavimo trūkumo ar dėl kitų dalykų? Kitas klausimas. Būtų įdomu sužinoti, kokia buvo jūsų komisijos sudėtis Mes esame šio komiteto nariai, mūsų, mūsų komiteto sudėtis yra aiški. Man būtų įdomu sužinoti, kokiais kriterijais remiantis jūs um, sudarėte e, šią komisiją ir ar, pavyzdžiui, buvo kreiptasi į valstybinių, valstybės bankų ekspertus. Kitas klausimas e, susijęs su reitingų ar agentūromis ir su įvairiomis bankų gelbėjimo strategijomis. Kai kurie bankai buvo suvalstybinti, kai kuriems buvo leista bankrutuoti. Ar nereikėtų dabar kai kuriuos bankus vėl privatizuoti? Turiu dar keletą klausimų, tačiau tai mes neturime laiko, kad juos visus galėtume atsakyti. Uh, first of all, uh, first of all... Dėkuoju. E, pasakysiu, kad e, tech burbulas buvo e, įspėjimo signalas Žmonės tarsi galvojo iš pradžių, kad Federalinių rezervų bankas turėjo e, <laughs> sugebėjimą kažkaip suvaldyti, sulaikyti burbulą nuo sprogimo. Kartais buvo e, kalbama apie labai svarbų tarpininkavimą. Buvo galvama, kad finansų rinkos veiks veiksmingiau, netokios lakios, netaip greitai kindančios tačiau burbulas sprogo, buvo iškart atsirado milžiniškų nuostolių. Iš pradžių dar buvo galvojama, kad tai neturės didelio poveikio pavyzdžiui nedarbui, bet atsirado skola. Ir jeigu pasižiūrėsime, kas įvyko tuo metu, daug iš to, ką darė finansų įstaigos su paskolos, e, būsto paskolų vertybinės popieriais, e, buvo panašu į tai, kas buvo daroma per tek sprogimą. Mm, buvo pirmiausia parduodami vertybiniai popieriai visuomeniai, sakoma, kad tai yra puikios investicijos, nors privačiai buvo sakoma, kad taip iš tikrųjų nėra E, vyko įvairiausi viešųjų ryšių e, atliekami triukai, dėl to kilo skandalų. Ir taip pat kai kurie bankai galiausiai išmokėjo milijardus dolerių tam, kad leido tokioms bendrovėms kaip Enron e, skolintis, kad leido joms veikti neskaidriai, nesažiningai. 2001-2002-2003 susirarė banga finansinių skandalų Wall Street'e, kurie turėjo jau signalizuoti apie pavojų, pranešti apie pavojų. Ir uh, kilo tikrai tam tikra grėsmė didžiausiam amerikiečių turtui, tai yra namams. Po Enron žlugimo e, buvo bandoma kai kurių senatorių apriboti e, tam tikrą praktiką, kad ji neišplistų. Taigi buvo signalų apie tai, kad gali kirti krizė. Dėl mūsų komisijos sudėties. E, jau ponai Klins turėjau pasakyti anksčiau, galbūt tai ir nebuvo aiškiai, aiškiai pasakyta, mūsų komisija sudaro dešimt narių, e, šešis pasiūlė e, demokratai kongresą, o keturis pasiūlė respublikonai. E, reikalavimas buvo, kad ne vienas iš mūsų nebūtų išrinktas pareigūnas ir kad mes turėtume e, pakankamai žinių e, namų tai būstų, finansų srityse, bankininkystę gerai išmanytume. Galiausiai demokratai paskirti paskyrė penkis demokratus ir vieną nepriklausomą narį, respublikonai pasiūlė keturis atstovus ir kai atėjo laikas skelbti e, šį, šią ataskaitą, ją paskelbė penki demokratai ir vienas nepriklausomas narys, o respublikonai negalėjo sutarti, jie tarpusavėje susiskaidė. Vienas e, dalykas, kuris yra šita e, ataskaitoje kalba apie tai, kad e, vyriausybės būsto politika buvo kal... iš dalies prisidėjo prie to, kas atsitiko. Ir dėl to devyni nariai nesutarė. Trys, atsiprašau, nariai ne... nesutarė. Taigi ne, nebuvo pritariama daugumos nuomonė ir didžiausias skirtumas buvo tas, kad e, Respublikonai pritarė kredito reitingavimo agentūro e, mintims dėl kredito reitingavimo agentūrų vaidmens, mm, tačiau nuomonės įsiskyrė dėl to, kad jie nenorėjo e, priskirti atsakomybės už tam tikrus veiksmus, o mūsų nuomonė tai buvo esminės svarbos dalykas, nes mūsų darbas buvo ne tik nustatyti, kas atsitiko, bet ir kodėl uh, atsitiko ir, e, jeigu atvirai, tai kas atsakingas už tai. Nepakanka pasakyti tik tai, kad e, standartai e, buvo mm, sumenkinti, reikalavimai sumažinti, išduodant būsto paskolas. Bet reikėjo pasakyti apie tai, kad nuo pat pradžių tos paskolos buvo blogos ir respublikonai nepritarė mūsų požiūrį, kad reikia minėti tai, kas yra už tokius dalykus atsakingas ir aiškiai nus. Mes e, kalbam apie tai, kas tarsi tyčia nusprendė nesimti jokių veiksmų iki 2008 metų pabaigos, kai sprogo būstų burbulas. dėl institucijų vaidmens. Egzistuoja um, daug kasdien žlunga mažų uh, įstaigų kasdien ir uh, perima jų kontrolę indėlių garantijų priežios institucija. Uh, kai kurioms dėlėms įstaigoms buvo leista žlugti Lehman Brothers ir Washington Mutual. Tai buvo antras atvejis kai kreditoriams nebuvo išmokėta. Pinigai ir federalinė vyriausybė neparengė plataus išsamaus plano, buvo veikiama atskirai, buvo Verstens e, buvo išgelbėta ir taip pat e, JP Morgan. E, Lehman Brothers e, žlugo, galėčiau aš jums ilgai aiškinti apie tai, kas įvyko, kodėl viskas buvo padaryta, bet mūsų ataskaitoje apie tai plačiai kalbama. E, ben, e, Benankė apie tai labai aiškiai pasisakė. E, E, buvo nuspręsta neskolinti pinigų lėmą, nes jo, šios įstaigos turtas, šio banko turtas nebuvo pakankamai didelis. Taip pat buvo priimti tam tikri politiniai sprendimai dėl Freddie Mac ir kitų įstaigų. Nebuvo aišku, kokia yra turto vertė ir ar bus įmanoma išsaugoti šią įstaigą, rasti partnerį tam tikrą laiku. Ir ben, Benankė pasakė E, rinka galbūt prisitaiky, galės prisitaikyti ir šlugus e, e, Lehman Brothers rinka prisitaikė. Bet nebuvo bendro plano ir kiekvieną dieną buvo bandoma rasti sprendimą naujai situacijai. Vieni sako, kad buvo pasirinkta dėl Lehman Brothers geras sprendimas, kiti ne, taip pat buvo problemų daug dėl AIB. Dėl Goldman turiu klausimą. Aš nežinau, koks. Ar tai buvo geras sprendimas? Ir Aš manau, kad pirmiausia e, buvo laikomasi politinių sumetimų. E, jūs mūsų ataskaitoje pamatysite e, aprašę įvairių situacijų ir politinių bei kitų pasirinkimų paaiškinimą. KR frakcijos vardu Marijo. Ačiū, ponia pirmininkė. Aš taip pat noriu padėkoti ponui Angelidės. Istorinės svarbos e, įvykiai vyksta. Istorinės svarbos mūsų komiteto ir jūsų komisijos bendradarbiavimas. Jungtinėje karalystėje e, mokslininkai uždavė daug klausimų. Ekonomistai taip pat į jūs kreipėsi, klausdami, kodėl niekas neskambina pavojaus varpais, pastebėję besartinančios katastrofos e, signalus. Ar buvo tokia galimybė? Nobelio premijos laureatas profesorius Masarė iš Prancūzijos e, prognozavo savo svarbiuose moksliniuose veikaluose, kad tokių grėsmių signalų būta. Jūs taip pat radote mokslinių įrodymų. Galbūt ekonomistai buvo per daug priklausomi nuo lobizmo veiklos. Aš kalbu apie didelės e, lobistų organizacijas. Ir jūsų pranešime taip pat kalbama apie tai, kad egzistuoja didelis e, šešėlinės bankininkystės sektorius gyvavęs 2008 metais. Ir būtent jo dėka e, daugelis saugiklių tiesiog buvo panaikinti, buvo veikta visiškai nesilaikant jokių moralinių principų. Mano klausimas labai paprastas. Mūsų komitetas e, nemano, kad yra būtina kurti naujas teisinės normas. Nes kaip tik tos e, lobistų organizacijos, e, kurios bendradarbiauja su reitingų agentūromis, jos norėjo, kad ta visa finansų sistema sužlugtų. Europiečiai labai silpni ir e, neužtenka teikti, kad kai kurie teisės aktai prieštarauja bendriems bankininkystės principams. Ar jūs nemanote, kad keista vis dėlto, kad tokios didelės pinigų sumos buvo paskirtos Europos bankams gelbėti? Ball. We did talk to a number of academics in the course of question. Would you, could you repeat the third question? Gal galėtumėte pakartoti trečią klausimą? Terza domanda era eh, come mai eh, la Fed ha... Labai ačiū, pirmininkė. E, reikia labai įsigilinti tai, ką jūs mums papasakojate. Reikia galvoti apie tai, kur, apie tuos, kurie mūsų klauso. E, reikia galvoti, kad signalas yra, jog daug kas neaišku Mes e, taip pat turime laiko iki vasaros. Turėtumėte tęsti darbą ir dar pasakysiu, kad mes turėtume e, atremti rinkas tam tikrą prasme. Reikia užtikrinti, kad e, bus laikomasi teisės aktų, kad rinkos juos deramai gyvendins. Jūs sakėte, jog labai sunku šioje srityje e, pasiekti proveržio. Jūs kalbėjote apie Dot Frank. E, jo darbui kai kas kongrese kenkia ir trūkdo valdžios institucijoms įgyvendinti reikalavimus. Panašiai yra ir pas mus. E, JAV patvirtintas Dot Frank e, priemonių paketas yra susijęs su priežiūra. Daug priežiūros aspektų yra apimama. Mes taip pat juos nagrinėjame, siekiame reglamentuoti. Dabar dėl priežiūros e, mums kyla tokių pat problemų, kaip ir jums dėl Dot Frank pasiūlymų. Reikia galvoti apie priežios mechanizmus ir suprasti, kad daugeliu europiečių ši mintis yra labai primtina. Žmonės turi būti pakankamai stiprus, kad galėtų viską gyvendinti. Jūs atsakėte į kolegos Borgezijo klausimą dėl Glass-Steagall ir kalbėjote apie tai, kaip investiciniai bankai e, tarsi yra susipriešinę su bankais, kurie priima indėlius. Man atrodo, reikėtų labai jau įsigilinti šią situaciją ir galbūt grįšime prie to, ką aš anksčiau pasakiau per spaudos konferenciją. E, šiame Krizės komitete rengiame tarpinį laikinai pranešimą, tai yra pirmasis etapas. Mes e, bandome gyvendinti holistinį požiūrį, ieškodami krizės priežasčių. Turime labai konkrečius įgaliojimus, žiūrime į ekonomikos ir finansų krizę. Ponas Koferatis, man atrodo, pakankamai gerai pristatė visą kontekstą. Mes e, suvokiama, kad egzistuoja tie, kurie nes, nepriima to, kad finansų krizė turi ir tam tikrų socialinių aspektų. Taip pat e, reikia suvokti, kad egzistuoja tam tikras spaudimas atlyginimų sektoriui, reikia galvoti, kaip žmonės e, skolinasi, kada yra pasirengę skolintis. Bet e, turbūt e, finansų sektoriaus dalykai niekuomet nebus visiškai vienodai visų priimami. Tie, kurie sukėlė krizę, turėtų prisidėti ir prie e, sprendimų, taip sakoma, bet tokia teorija tarsi nepasiteisina. Jūs minėjote arbitražą. egzistuoja sus, o, gerai organizuoti lobistai šiame sektorė, jeigu demokratija deramai veiks ir jeigu mes gerai dirbsime, mes turime suburti tam tikrą pasiprieš, sutelkti tam tikrą pasipriešinimą prieš tuos, kurie veikia prieš demokratijas, e, užtikrinti atsvarą. Manau, kad jūsų ataskaita yra labai svarbi. visų pastangų dalis. Tai turėtų leisti mums e, kažkaip atkurti pusiausvyrą. Dėkuoju Jums ir Jūsų visai komisijai už darbą, už tai, ką Jūs nuveikėte. Jūs neturėjote daug laiko, bet mes poryt uh, taip pat sulauksime pakeitimų savo pranešimui, kurie bus vėliau įrašyti. Labai dėkuoju Jums už visus paaiškinimus šiandieną. Jie bus labai naudingi mums. Mastant apie savo pranešimą, tai dar kartą dėkuoju Jums už pasisakymą. Na ir baigdamas užkla, paklausiu jūsų vokiečių kalba. Pervančiau kalbėjo apie tai, kad jūs laikėte savo žodžio. Vašingtone mums pažadėjote, kad atvyksite pas mus ir pristatysite komisijos išvadas. Šiandien įvyko labai atviras pokalbis. Mes labai nustebę ne tik komisijos išvadomis, tačiau ir tuo, kaip atvirai jūs mums pristatėte išvadas. Dėkoju Jums už Jūsų atvirumą, atsakant į mūsų klausimus. Daugelio atveju mūsų nuomonė sutampa ne tik dėl krizės priežasčių, sutarėme ir dėl kitų dalykų. Per vanšą apie tai kalbėjau. Sutarėme kalbėdami apie socialinės struktūros, apie uh, disbalansus ir mes taip pat esame įsitikinę, kad krizė toli gražu dar nesibaigia. Todėl privalu sutarti dėl korektūros priemonių. Aišku, mes tikrai nesudarinsime vieningo kurso, kaip reikėtų keisti didžiojo dvidešimtuko veiklą. Tačiau manau, kad turime su JAV žengti koja kojon ir stengtis, kad reguliavimo arbitražo idėja būtų įgyvendinta. Labai ačiū, kad buvote pas mus. Gaila, kad jau rytoj jūs su savo žmona išvyksite savo tėvinin, tačiau tikimės, kad dar susitiksime ne kartą. Viso geriausio jums. An...